darysime, patikrinsime tai. Europos liaudės partijos frakcija, ALDE frakcija bei Europos kairiųjų ir šiaurės kairiųjų frakcija pateikė e, kandida, kandidatų sąrašą Europos parlamento komitetus ir delegacijas jų sąrašas bus pridėtas prie šio posėdžio protokolo. Jei niekas nepareikš jokių prieštaravimų, iki protokolo tvirtinimo tuomet laikysime tą kandidatų sąrašą patvirtintų. E, pagal įprasnę